E, e, už rinkimų stebėjimo misijos darbą ir kita misija bus tikrai labai svarbi. Tai bus pagrindas mūsų tolesniam darbui. Ačiū Jums ir taip pat už šias diskusijas, kurios, manau, mums suteiks gerų gairių tolesniam darbui šiuo klausimu. Ačiū.